reikėtų e, plėsti konsensusą plenarinėje sesijoje šiuo klausimu įvairių politinių jėgų. Konsensusą dėkoju Andriui Duff. Šiandien 12 val. balsuosime dėl šio klausimo. Diskusija buvo ilga, bet labai įdomi. Toliau kitas klausimas. Pono Van Orden pranešimo pristatymas, tai yra kova su minomis, pažanga šioje srityje. Ir dabar suteiksiu žodį keturioms minutėms ponui Van Ordenui, kuris, kaip sakiau, yra pranešėjas. Uh, much, uh, well, first... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pasakysiu, kad e, esu labai nusivylęs, kad e, šiam svarbiam klausimui skirta laiko diskusijoms plenarinė sesija. Visi būtų, visas politinės frakcijos tam būtų pritarusios ir dėkuoju visiems šešėlinėms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Mm, dar 1990 metais ES uždraudė naudoti prieš as, prie, minas prieš žmonės. Ir tiesą sakant, tokiu būdu galima buvo išsauginti tūkstančių žmonių, kurie būdavo ar būdavo sudžiaidžiami dėl šių minų. Taigi gerai, kad armija nebenaudoja taip plačiai šių minų. Ir taip pat visame pasaulio buvo mobilizuoti politinė valia ir ištekliai. Tai dar ir vyriausybės ir nevyriausybinės organizacijas, nes minos, tiesą sakant, kainuoja ne tik tai žmonių gyvybės veikatą, bet ir trukdo vystimasis. Daugelis iš mūsų prisidėjo prie to, kad būtų e, patvirtinta deklaracija prieš minų naudojimą sistemą. Taigi dabar turime paklausti, kodėl ta, tai nedavė rezultatų, nors buvo padaryta milžiniška pažanga. 30, per 30, po 30 metų daugiau nei 14, daugiau nei 300. 14 metų ir 30 šalių vis dar kenčia nuo tų naudojamų minų ir todėl manome, kad būtų tinkama dar sikėt atkreipti dėmesį šį klausimą. Juolab, kad ES institucijos e, įdėjo didelį indėlį tam, kad būtų draudžiama naudoti minos. Ir komisija buvo vienas iš tų veikėjų kartu su daugeliu valstybėmis narėmis JAV ir Kanada kurios prie to prisidėjo. Taigi šiame pranešime daugiausia dėmesio buvo skiriama e, antžeminėms prieš žminoms prie žmonės, tačiau yra ir kitokių minų, pavyzdžiui, kasetinės minos ir, ir kitokia amunicija. Sudarydama šį pranešimą aš puikiai suvokiau, kad e, vakarų demokratijos yra aukų pusėje ir, ir Na ir tai atspindi ir tyrimas atliktas rengiant pranešimą. Vis dėlto vyriau, tokios vyriausybės Libija, Birma, pavyzdžiui, visai neseniai naudojo minos, o taip pat ir sukelių grįgybės, kaip pavyzdžiui, FARC ir toliau naudojo šias minas, o kitos ir kitokios, kitokios teroristinės grupuotės ir sukėlėliai taip pat naudojo panašius prietaisus, kurie nukreipti daugiau ne prieš armiją, bet ir prieš prieš vietos gyventojus. Todėl manau, kad reikia susitelkti e, tuos prietaisus ir tas grupuotės, kurios naudoja. M, minas ir tai e, kainuoja paprastų žmonių gyvybės. Rugsėjo mėnesį vyko seminaras, kuriame dalyvavo e, tarptautinius kompanijų prieš žminas e, organizatoriai, e, taip pat e, Slovenijai įsikūręs atitinkamas fondas, e, kitų organizacijų atstovai. Na ir tiesą sakant, e, susilaukėme ir indėlio raštų iš kitų veikėjų. Na, ir seminaro rezultatas buvo bendras sutarimas. Tai yra, kad komisija turėtų biudžete numatyti atskirą eilutę skirtą kovai su minų naudojimu. Taip pat reikia ir ekonominių pastabų paskatų. Taigi pranešimą pagrindinė mintis yra, kad reikia sukoncentruoti veiksmus ir e, prioritetas turėtų būti tos šalis, kuriams labiausiai reikėtų e, pagalbos, o taip pat turėtume raginti kitas valstybės tam, kad e, jos panaudotų savo nuosavus išteklius kovoje su minomis. Daugelis tokių šalių, kaip pavyzdžiui Angola, buvo labai priklausomos nuo tarptautinės pagalbos Be, yra ir kitų šalių, kaip, pavyzdžiui, Bosnija, kur konfliktas yra pasibaigęs, tačiau vis dėlto išliko daug minų. Ir aš manau, kad šios minos turėtų labiau panaudoti savo karinės paėgas tam, kad būtų nukenksmintos minos. Na ir apibendrindamas, ponė pirmininkė, galiu pasakyti, kad dar e, kartą patvirtinsiu, jog turėtume stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, koordinavimą, keistis geros praktikos pavyzdžiais, rūpintis, kad būtų teikiamas geresnės ataskaitos, o taip pat ir būtų skiriamas finansiavimas, nes minos kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir ekonominiam vystimus. Ir aš manau, kad e, tinka, tinkamas priemonės teikiant įmanoma pasiekti tikslų. Ačiū ponė Van Ortenui. Dabar pagal spontaniškų pasisakymų <clears throat> procedūrą žodis poniai Bazesku. Ačiū pirmininkė. Manau, kad pono Van Ordeno pranešimas dar kartą e, inicijuoja diskusijas dėl saugumo grėsmių egzistuojančių Europai. Prieš pėstinės minos naud, buvo naudojamos, pavyzdžiui, Balkanų karo metu ir pasiglemžė daug civilių aukų. Minų šalinimas yra ilgas ir sudėtingas procesas ir ne visos valstybės turi tam lėšų. Todėl gyventojų sugrįž... kartais pabėgėliams sunku grįžti į savo anksčiau gyventus namus, nes jie gali tapti minų aukomis. Būtų gerai, jei tarptautiniai donorai teiktų daugiau paramos konfliktinių zonų valymui nuo minų. Ir reikėtų pasitelkti ir vietos valdžią tokiuose projektuose. Ir norėčiau paraginti šioje srityje veikiančias nevyriausybinės organizacijas imtis visų pastangų, kad ši grėsmė būtų galutinai pašalinta. Dabar žodis, žodis poniai Kopa. Κύριε Πρόεδρε, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες εκφράζουμε ικανοποίηση. Ačiū. Ačiū. E, socialdemokratų frakcija yra patenkinta tuo, kad po dviejų metų mes e, konstatuojame, jog labai sumažėjo nuo šių sprogmenų e, žūnančių žmonių skaičius. Ir ES buvo avangardė tų, kurie uh, skelbė apie tai, kad reikia išvalyti pasaulio nominų. Tačiau dar daug kur žmonėms tenka gyventi su minomis. Uh, Reikia kalbėti apie tai, kaip e, išplėsti tarptautinės pastangas. Atėjo laikas įvertinti e, plat, situaciją iš platesnės perspektyvos ir imtis veiksmų e, ir projektų, kurie būtų nuoseklus ir skirti gyventojams tar, pajėgų mobilizavimas tarptautiniu ir vietos mastu turi ne, neapsiriboti ne tik prieš pėsinėmis minomis, reikia nepamiršti ir kitų e, pa, šaudmenų, pavyzdžiui, kasetinių šaudmenų ir nuo karo, likusių nesprogus, nuo karo likusios nesprogusios amunicijos nes dažnai nekalti civiliai vaikai nukenčia nuo tokių sprogmenų. Noriu padėkoti ponui Van Ordenui už puikiai parengtą pranešimą ir už tai, kad jis e, puikiai bendradarbiavo su šešėliais pranešėjais nuo pat pradžių. Lunačiak. Pone Lunačiak. Merci, Madame la Présidente. I would also like. Ačiū pirmininkė. Aš esu viena iš šešėlinių pranešėjų. Taip pat noriu padėkoti ponui Van Ordenui už puikų bendrą darbą ir už pranešimą, kuris parengtas. Jūs bandėte atsižvelgti į daugumą mūsų pakeitimų ir jie tikrai pagerino e, šį dokumentą. Gaila, kad nepavyko surenkti platesnės diskusijos šiuo klausimu. E, Afetas svarstė šį klausimą, dėl to ir dabar mes jį svarstame. Dar uh, Gegužės mėnesį Pakskristi tinklas ir kitos nevyriausybinės organizacijos paskelbė ataskaitą. E, ten buvo kalbama apie investicijas į kasetinius e, šaudmenis. Kalbama apie bendrovės, bankus, draudimo bendrovės ir kitas įmonės, kurios finansuoja sausumos minų ir kasetinių šaudmenų gamybą. Mes kritikuojame tai šiame pranešime ir ši veikla turi būti nutraukta. Aš noriu paraginti valstybės narės komisiją, tarybą, nacionalinius parlamentus paremti mano minėtų nevyriausybinio organizacijų tinklo iniciatyvą, raginti, kad nebebūtų investuojama į tokių žiaurių ginklų gamybą. Dėkoju. Dabar ponas Obermairis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šimtas milijonų minų yra visame pasaulyje, jūros ir žemėje. Ir klasikiniai e, nesaukos dėje yra civiliniai asmenys. Otavos konvencija buvo žingsnis tinkama linkme, tačiau vis dėlto ES turėtumėtų pažiūrėti, kas vyksta valstybės narise. Ir pavyzdžiui, mano tėvinėje 66 metams praėjus po karo yra dar daug nedetonavusių minų. Ir Ir e, jeigu randama tokia mina, jos nukenksminimas kainuoja 2000 eurų ir turi apmokėti visą tai sklypo savininkas. Na, taigi aš manau, kad čia reikia atsižvelgti pagrindų direktyvą dėl um, iškonstravimo senų laivų ir rūdinčių dalių Aš manau, kad reikėtų pasižiūrėti, kas vyksta centrinėje Europoje, nes pas mus irgi ta problema egzistuoja. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Kelamas. Ačiū. Pone pirmininkė. Ponas Van Ordenas parengė puikų pranešimą, kuris pasirodo laiku. E, jam re, jį rengiant įvyko ekspertų seminaras ir tuo tarpu pasiekta didžiulė pažanga, tačiau ji netolygi. Pranešime minimos kai kurios didelės valstybės, kurios dar nepasirašė minų žaudimo sutarties Rusija. Pavyzdžiui, Rusija, kuri buvo tik praėjusiais metais išbraukta iš naudotojų sąrašo, Taip pat akcentuojama, kad kai kuriuose valstybėse yra sukaupti dideli, dideli kiekiai šaudmenų atsargų. Uh, Kinija turi 224 milijonus prieš pėstinių minų. Tai yra Kinija ir Rusija. Problema yra mm, teritorijų valymas nuo minų, nes daugelis valstybių pernelyg pasitikė tarptautinę paramą, o tuo tarpu pati valstybė privalo pirmiausia, pirmiausia prisimti atsakomybę ir valyti šalies teritoriją nuo minų. Dar viena svarbi šio pranešimo žinia pagalba aukoms. Tai yra ilgalaikis iššūkis ir reikia tarptautinio solidarumo ir taip pat ir ES skiriamų lėšų. Ačiū. Dabar baigėsi spontaniškų pasisakymų procedūra ir pabaigti diskusijai suteikiu žodį komisijos nariai. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Mes sveikiname pranešimą, kurį parengė ponas Van Orden dėl pažangos minų srityje. Vyksta diskusijos šio klausimu, tačiau reikia dar daug ką padaryti, ypač galvojant apie pažeidžiamiausias šalis, kurioms ir toliau reikia tarptautinės paramos, e, įskaitant ir pagalbą aukoms. Mūsų tikslas yra siekti, kad priešpėsnių minų iš vis nebeliktų taip pat spręsti ekonominės ir socialinės problemas atitinkamose šalyse. Pranešime teisingai pastebėta, kad e, mažėja naujų aukų skaičius, bet aukoms vis tiek reikia tolesnės pagalbos. E, kyla rimti humanitariniai, e, vystomieji iššūkiai. Pranešime teisingai pastebėta, kad jau daug ką padarė labai tarptautinė bendruomenė dalis iš tokių pastangų yra tai, kad ES valstybės narės e, teikia finansinę, mokslinę paramą e, veiksmams skirtiems išminavimui visame pasaulyje. Parama sudarė maždaug 1,8 milijardus eurų per pastarąjį dešimtmetį. Ir tai sudaro be ne pusę viso pasaulio finansinės pagalbos šiais ryčiai. Parama reiškiasi įvairiai. Pirmiausia, be, per bendrus užsienio politikos e, veiksmus skiriame paramą išminavimo darbams. E, taip pat sustiprinome savo pastangas Mm, siekiant, kad būtų labiau laikomasi tarptautinių konvencijų, o dabar rengiamas naujas tarybos sprendimas po antrosios Otavos konvencijos peržiūros e, konferencijos, e, kuri vyko Kartachenoje 2009 metais. Mes taip pat padedame per vystomąją pagalbą. ES iš savo biudžeto skyrė maždaug 400 milijonų eurų 2002-2010 metams. Toliau. Mes sutinkame, kad reikės peržiūrėti gairias dėl ES veiksmų. Šios gairės e, skirtos supaprastinti išminavimo veiksmams nacionalinėse vystamosiuose programuose ir numatyti ryšius tarp saugumo ir šių programų. Toks požiūris reikalauja, kad šalys naudos gavėjos numatytų savo programuose išminavimo veiksmus kaip e, viena iš svarbiausių dalykų. Mes taip pat turime siekti, kad vietos pajėgumai būtų labiau išplėtoti ir pagalba bus ateityje E, skirta pirmiausiai toms šalims, kurios mažiausiai gali savo padėti. Taip pat noriu patikinti visus parlamento narius, kad kai kurie veiksmai kovos su minomis rytyje e, pagal stabilumo priemonę yra finansuojami, taip pat teikiama humanitarinė pagalba, kaip kad Pakistanui, Šiaurės pietų Sudanui ar Šilankai. Baigdama norėčiau pasakyti, kad vieną labai svarbų dalyką pamiršo pranešėjas paminėti. E, daugėja aukų, kurios kenčia nuo minų, kurias naudoja ne valstybiniai veikėjai. Reikia, kad visos e, valstybės pasirašytos Otavos konvencijas siektų sumažinti tokių atvejų skaičių. Europos Sąjungoje išminavimo veiksmai bus išorės veiksmų labai svarbus elementas, o dabar dar norėčiau padėkoti Jums už šį labai svarbų pranešimą. Labai ačiū, diskusija baigta, o dabar padarysime pertrauką iki 12 valandos, o tuomet balsuosime.